Um, hello everyone. Sveiki visi. Mm, sveikinu šį bendrą pasikeitimą nuomonėmis kartu su vystimosi komiteto nariais. Mūsų komitetas į įvairių suinteresuotų subjektų e, platformą nuo pat jos sukūrimo žiūrėjo kaip į esminį elementą prižiūrint darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimą. Šiandien mes esame pasirengę išklausyti naujausią informaciją apie šios platformos darbą ir um, spalio mėnesį pasirodysiančią ataskaitą. Yra 17 darnaus vystimosi tikslų ir jie yra susiję Jie yra svarbus visoms visuomenėms, visoms šalims, įskaitant ir ES šalis. Ir dabar raginama greičiau pereiti prie švaresnės, sažiningesnės ir labiau įtraukios plėtros. Mūsų komitetas nori išsiaiškinti Junkerio komisijos požiūrį į tvarumą ir į tai, kaip komisija planuoja įgyveninti darnaus vystimosi tikslus ES. Mes norėtume sužinoti, kada komisija pateiks e, savo svarstymams skirtą e, dokumentą. Aš taip pat džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvyko jungtinių tautų atstovai, kadangi e, darnaus vystimuose tikslų įgyventinimą turime prižiūrėti ir pasauliniu lygiu. Taip pat kalbėsime ir apie ES teikiamas ataskaitas. Dabar perduosiu žodį Deve komiteto pirmininkai poniai Lindai Makaben. Dėvė komitetas yra pagrindinis komitetas. Labai ačiū. Dėkoju Jums, ponė Balean, už kvietimą surenkti šį bendrą posėdį. Mūsų komitetas E, dirba su darnaus vystimosi tikslais. Mes dalyvaujame susitikimuose nuo 2015 metų New York'e, nuo to laiko, kai buvo patvirtinti darnaus vystimosi tikslais, taigi artėjame prie trečiojo, trečiųjų šių tikslų metinių. ES e, tikrai prisidėjo prie šio sustarimo sudarimo New York'e. Mūsų komiteto nariams yra svarbus šių tikslų įgyvendinimo išoriniai aspektai. Mes turime parengę konsensusą plėtros klausimų, taip pat yra ir kitų priemonių, bet labai svarbu, kad ES imtųsi lyderio vaidmens siekiant darnaus vystimosi tikslų. Šiandien ES šalise žiūrima į šiuos tikslus kaip į tūkstantmečio vystimosi tikslų pakaitalą, tačiau e, šie tikslai yra skirti bendrai planetai, kuri turi bendrus išteklius, taigi mes turime matyti visas savo vykdomas politikas ir visas šalis. Aš tikiuosi, kad šiandien mes gausime informacijos iš ekspertų ir iš Europos komisijos atstovų apie tai, kaip yra rengiamas kitų metų Liepos mėnesį, kai ES pateiks ataskaitą dėl darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Aš taip pat labai norėčiau e, sužinoti apie tai, kaip bus atsiskaitama už vidinius ir išorinius aspektus susijusius su darnaus vystimosi tikslai. Žinoma, kitais metais, e, gegužės mėnesį, vyks rinkimai į Europos parlamentą, naujoji parlamento sudėtis paaiškės tik e, birželio Liepos mėnesį, taigi ne visiškai aišku, kaip parlamentas bus atstovaujamas. Todėl mes turime, e, kaip galima geriau pasiruošti šiam artėjančiam renginiui. Kita savaitė mūsų delegacija vyksta į New Yorką, kai kurios delegacijos narius matau e, salėje ir tikrai šiltai sveikinu e, svečius. Visų pirma, mes išklausysime įvairių suinteresuotų subjektų e, platformos atstovų, vėliau suteiksime žodį komisijos atstovui iš generalinio sekretoriato kad būtų pristatyti išoriniai ir vidiniai aspektai. Vėliau kalbės Junktinių tautų aplinkosaugos biuro atstovas ir DEFCO generalinio direktorato ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Tačiau pirmiausia, steiksiu žodį įvairių suinteresuotų subjektų platformos atstovams, ponui Jan Notardam iš CSR Europe, taip pat Bert Kubi iš regionų komiteto ir Patricijai Heidegger iš Europos aplinkos saugos biuro. Nežinau, kas kalbės pirmas. Norėčiau, kad jūs pristatytumėte platformą, papasakotumėte apie tai, kas vyksta, kuo užsima platforma ir kaip tai prisėda prie Europos Sąjungos. Ačiū. Um... Dėkuoju. Aš esu Pazaisė Hatiker, pradėsiu ir mes paskui keli pakalbėsime trys dirbame kurdami šią platformą. Pristatau mus. E, kaip žinia, platforma buvo įkurta įvairių subjektų pernai gruodžio mėnesį. Ši platforma yra ekspertų komisijos grupė, dvi struktūros yra, pati platforma, tai yra aukšto lygio segmentas ir valdymo komitetas. Mes trys ir priklausome jam, organizuojame kasdienį darbą ir pasidalėsime įvairias grupės, kadangi klausimų yra labai nemažai, kuriuos norime spręsti. Dabar ypač daug e, dirbame vienoje srityje, bet ne tik. E, mūsų platformos pozicija rengiama į komisijos e, dokumentą. Vėliau šiais metais pateiksime ją ir mes taip pat e, turime komandą, kuri rengia mūsų apmąstymų dokumentą. Kol kas negalime pristatyti galutinės pozicijos, nes išvadų dar neturime, jos bus parengtos spalio mėnesį, bet galime jums papasakoti apie tai, ką jau esame nuveikę šešios yra smulkesnės grupės, taigi ne e, tik tai su apie tai galvosime, ką aš ką tik tai minėjau, e, turėsime parengti savo nuomonę dėl daugiametę finansinę programą, tvarumo požiūrių, ką ji reikš. Ir aš Taip pat noriu pasakyti, kad darbas platformoje visiems nariams yra nauja patirtis. Pilietinės visuomenės, verslo, mokslininkų bendruomenės atstovai dalyvauja. Taip pat regiono atstovai, e, regi į ekonomikos socialinio komiteto atstovai įvairių suinteresuotų subjektų, tai yra platforma, mes tik pradėjome veikti, bet e, žmonės e, susirenka, susibūrė ir ieško kartu sprendimų. Iš ties manau, kad procesas svarbus ir įdomus. Taip pat e, galima sakyti, kad mes sieksime pasimokyti vieni iš kitų, ieškoti bendrų sprendimų taigi dirbsime toliau kartu. Dabar pristatysiu mūsų darbą. Kaip sakiau, galime pateikti tik tai preliminares e, mintis apie savo poziciją, nes tik tai spalio mėnesį bus patvirtinta mūsų pozicija. Taigi dar kartą sakau, kad darbas vyksta ir negalime galtinių išvadų pateikti penki skyriai mūsų pozicijoje bus, e, trumpai pristatysime juos, mes visi trys pailiui tą padarysime. Pirmasis skyrius. Tai yra vizija mūsų. Prieš pradėdama kalbėti apie svarbiausią elementų, tai yra e, mes norime, kad atsirastų tvarios Europos 2030 strategija bet paminėsiu ir kitus svarbiausius elementus šiame skyriuje. Mes e, turime kalbėti apie tai, kaip 30 metų darbo tvarkė ir darnaus vystimosi tikslai turėtų tapti svarbiausiu elementu Europos naratyve. Mes norėtume sukurti sistemą, kad užtikrintume pozityvų naratyvą, kad atsirastų galimybė pakeisti mūsų visuomenės. Taip pat uh, Norime užtikrinti, kad visi suprastų, jog reikia kaip galima veikiau, e, greičiau veikti ir mes turime į kontekstą Europos įpinti darnaus vystimosi tikslus. Jūs sakėte, kad dažnai tie tikslai e, vertinami kaip tūkstantmečio vystimosi tikslai kažkokie su kažkokiais papildymais, bet taip nėra ir mes norime į kontekstą įdėti skirtingus tikslus ir, pavyzdžiui, ką tai reiškia Europos kontekste, atsižvelgiant į ES iššūkius. Mes esame tuos iššūkius apibrėžę, galėsite susipažinti su mūsų ataskaita, kai jau ji bus parengta, susipažinti su tais visais elementais ir mes turime apsitarti, kokie bus mūsų prioritetai siekiant darnaus veisimus tikslų. Nėra naujų kažkokių dalykų, bet mes norime pasinaudoti Europos kontekstu, kaip sakiau. Dar vienas ypatingai įdomus dalykas yra principas e, nepamirškime, nepalikime niekieno. No būtent ne išorės veiksmuose, bet Europos kontekste tai labai svarbu. Mes e, bandome e, kalbėti apie tai, ką tai reiškia ES vidaus politikai gyvendinant. Dar vienas svarbus principas, kuris mums atrodo labai svarbu, yra e, tvirtesnis ryšys dėl žmogaus teisų ir darnaus vystimosi tikslų diskursų trūksta ryšio tarp tų dviejų diskursų ir e, žmogaus teisų judėjimai nepakankamai galbūt kreipia dėmesį darnaus vystimosi tikslus ir mes turėtume galvoti, kaip užtikrinti e, tokį tarpusavio ryšį. Dar vienas labai svarbus e, principas yra politikos priemonių nuoseklumas siekiant darnaus vystimosi. Ką tai reiškia valdysenos požiūrių, kolegos apie tai pakalbės. Mes matome, kad mums kyla labai rimtas uždavinys, siekiant užtikrinti tokį nuoseklumą darniam vystimuisi. Dar vienas svarbus elementas pirmajame skyriuje - reikalavimas e, darnios Europos 2020 strategijos, strategiją sukurti ir mūsų platforma nori, kad atsirastų gyvent, kad tai būtų gyvenimo e, stra, plat, strategija darnaus vystimosi tikslų. Ir keletą dar e, svarbių elementų noriu paminėti. Ta strategija turėtų būti vizionieriška ir keičianti dabartinę padėtį reikia taip pat mums e, labai aiškiaus priemonių plano 40 metų su kalendoriumi. Reikia apimti išės vidaus politiką, ES finansinius mechanizmus. Taip pat reikia išsamios e, problemų analizės, reikia vertinti nacionalinių regionių vietos ES lygmenių e, priemonės e, pritaikytas, taip pat reikia neapsiriboti penkerių metų politiniais ciklais, reikia, kad ta strategija būtų ilgalaikė, reikia uh, užtikrinti ryšius tarp darnaus vystimosi tikslų, kad nebūtų pasirenkami paprasčiausiai kažkam labiausiai patinkantys tikslai. Reikia aplinkos saugos, soc, e, ekonomijos valdysenos aspektus apimti. Taip pat reikia gerų stebėsienos priemonių ir mechanizmų, kad būtų galima įvertinti kiekybiškai ir kokybiškai pasiektą pažangą siekiant tų tikslų darnaus vystimosi. Reikia, kad strategijoje taip pat būtų pripažįstama, jog reikia keisti e, ekonominius socialinius modelius, reikia įtraukti partnerius socialinius, e, miestus, regionus. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, reikia, kad būtų vertinam, įvertinta e, ši platforma įvairių suinteresuotų subjektų, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę siekiant e, tikslų iki 30 metų. Dėkuoju, Patricija. Kad strategija Europos 2020 tvari atsirastų, E, mums reikia tvirtos lyderystės, reikia taip pat e, atitinkamo valdysenos požiūrio. Ir aš pakalbėsiu apie tai, kas e, šiuo metu yra parašyta mūsų projekte ataskaitos apie lyderystę, ko mes norime pirmiausia, kalbė, kalbam apie komisiją, parlamentą ir tarybą. Dėl komisijos mes siūlome, kad komisijoje būtų speciali komanda, e, dirbanti su visais komisijos nariais ir taip pat, kad būtų specialus asmuo paskirtas, kuris vadovautų šiam darbui. Reikia denti e, ir horizontalias priemonės, ir tarptautinius susitarimus. Taip pat reikia derinti veiksmus tarp skirtingų komisijos tarnybų. Ir turime pasakyti, jog patirtis galbūt ne visose, bet bent jau teminėse e, smulkesnėse grupėse, kurios dirba mūsų platformoje, rodo, kad yra pozityvių žingsnių, užtikrinant ryšį ne tik tarp atitinkamų tarnybų ir surinteresuotų subjektų, bet ir tarp skirtingų tarnybų. E, nes iš tikrųjų ir norima užtikrinti didesnį nuseklumą ir padaryti didesnį poveikį. Mūsų nuomonė, komisijos pirmininkas turėtų vertinti pasiektą pažangą ir apibrėžti tolesnius veiksmus siekiant darnaus vystimosi tikslų. Ir apie tai turėtų būti kalbama metinėme pranešime, kuris skaitomas Europos parlamente. Taip pat reikėtų jam reguliariai atsiskaityti apie tai bendrųjų reikalų e, taryboje. Mes E, manome, kad pranešimuose apie sąjungos būklę metniuose būtinai turi būti pažanga įvertinama. Ir kalbam apie tai, ko reikėtų ateityje, kokie turėtų būti kiti žingsniai. Europos parlamentas kaip e, vienas iš sprendimų prieimėjų reikia, kad parlamentas vaidintų stiprų vaidmenį, kad būtų užtikrinta, jog e, darnaus vystimos tikslai būtų į įvairius uh, dokumentus integruoti. Jūs kaip parlamentas turėtumėte pagalvoti, kaip dirbsite, kad būtų galima e, iš, paskleisti labiau e, veiklą susijusią su darnaus vystimos tiklais, nes dažnai dirbama izoliuotai, uždarai e, taip pat yra ir dėlėse įmonės, ir komisijose reikia e, nuoseklumo vientisumo, pavyzdžiui, tarp komitetų veiklos skirtingų ar grupių. Ir turime kitų lūkesčių, galbūt tai be nesvarbiausi būtų lūkesčiai. Tai yra parlamento narių vaidmuo jie turėtų užsimti tam tikrą pedagoginę veiklą, bendrauti su rinkėjais ir remti e, idėją vietoje gyvendinti darnaus vystimosi tikslus. Tai yra kasdien žmonių gyvenimas, piliečių gyvenimas, įmonės ir kiti e, svarbus veikiai visuomenėje, kurie turėtų prisidėti prie tų tikslų gyvenimo. Taip pat tikimės, kad Europos parlamentas spaus komisiją, jog būtų numatyta pakankamai finansinių galimybių ir kitų paskatų paėgumų stiprinti, keistis pažangę praktiką, mokytis tarpusavyje, e, skatinami turėtų būti bendarbiauti regionai, miestai, taip pat ir šalis, e, įgyvendinantis e, darnaus vystimosi tikslus savo lygmenyse. Gal nekalbėsiu daugiau apie šį skyrių, bet pakviesiu kolegą pristatyti trečiąjį skyrių. Dėkuoju. Aš e, pakalbėsiu apie trečiąjį skyrių. Įsivaizduosiu mūsų e, viziją apie ES priemonių rinkinį. E, keletą žingsnių. Pirmiausia, politinių prioritetų nustatymas. Ta turėtų padaryti ES institucijos. Mes manome, jog yra labai svarbu užtikrinti, kad darnus vystimasis būtų politikos priemonių gairių esminė dalis visoms institucijoms. Mes e, manome, kad penkių metų gairės turi būti siemos su darnaus vystimosi tikslais. Tai būtų ir būdas spręsti konkrečias problemas, įgyvendant darbo tvarkę 2030 ir darnaus vystimosi tikslus. E, politinės gairės akcentuoja, e, turi akcentuoti dar nuveistimasi, nuoseklumą politinių priemonių. Taip pat šiame kontekste labai svarbu yra užtikrinti, kad visi suinteresuoti subjektai, visi veikėjai e, turėtų pakankamai informacijos. Kitaip tariant, reikia informuoti geriau tiek valstybės senautus, tiek politikus. Kitas dalykas - politikos priemonių, politiniai sprendimai priemonių tvirtinimas. Reikia siekti, kad principai ir tikslai į visą politikos priemonių kūrimų procesą būtų integruoti. Reikia taip pat geresnio reglamentavimo darbo tvarkės sieti su tais veiksmais. Reikia užtikrinti, kad teisės aktai nebūtų vien tik tai geri, veiksmingi, bet ir neprieštarautų vieni kitiems. Ir e, tai leistų tą pasiekti galėtume gyvendami principą e, darnumas svarbiausia. Trečias žingsnis tai yra politikos koordinavimo ciklas. Atskira skaidrė vėliau pasirodys, tačiau noriu dabar pasakyti, kad reikėtų uh, įdėkti naują darnios Europos koordinavimo ciklą Finansavimas taip pat vėliau bus paaiškinta atskiroje skaidrėje. Yra kitas žingsnis - finansinės paskaitos, ne tik tai e, numatymas finansavim, bet ir e, mokesčių reforma, atskaitomybė tam, kad būtų galima užtikrinti skaidrų, gyvybingą peržiūros mechanizmą, siekiant darnaus vystimosi tikslų. Tam reikėtų tam tikrų rodiklių ir statistinių duomenų sistemos sistemos apskritai, kuri leistų užtikrinti suinteresuotų subjektų atskaitomybę. Kita skaidrė e, - naujos politikos koordinavimo ciklas mūsų siūlomas. Kaip jau buvo pasakyta anksčiau, e, e, darni Europa 2020 strategija būtų pagrindas tai tarsi gairės būtų plačios visoms politikos priemonėms, kurios apimtų dabartinį politikos valdysenos ciklą, pavyzdžiui, semestras, ekonominė valdysena. E, reikia užtikrinti desnį darnumą tose dviejose srityse, bet e, darnaus vystimosi naujas ciklas matote kairėje pusėje. Jis pavaizduotas, reikia darnaus vystimosi apžvalgą ir metinę augimo apžvalgą derinti. Taip pat prioritetų nustatymo procesas labai svarbus. Reikia renkti darnaus vystimosi tikslų e, planus ES lygmenių. Ir tai e, būtų siema su nacionalinė skaitomybė ir rekomendacijas valstybėms narėms. Tai yra pus, kairė pusėje ketverių, penkerių metų laikotarpis. Ir aš minėjau Europos semestrą, jis turėtų galbūt tapti darnesnis. Uh, dėl to naujo e, tikslo ir dėl to, kad darnumo e, vertinimo elementas atsirastų. Kitas dalykas - stebėsena. Turime užtikrinti, kad parlamentas vaidintų deramą vaidmenį, siekdamas darnesnių finansų tiek įgyvendinant e, fiskalinę reformą, taip pat e, išlaidų e, srityje reikia desnio darnumo ir reikia akcentuoti privačias finansavimo sistemas e, darnioms, darniems veiksmams ir praktikai dėkti. Ir Europos parlamentas kaip vienas iš e, teisėkros proceso dalyvių gali suvaidinti svarbu vaidmenį, taip pat kaip e, priežiūrą atliekanti institucija. E, mes sakome, kad reikia stebėsienos sistemos, jie turi būti taikoma visos, visoms politikoms e, sritims ir reikia ne tik kokybinės, bet ne tik kiekybinės, bet ir kokybinės analizės. Ką tik tai viską paaiškinau, taigi šią skaidrę galime dabar pamiršti ir žodis kolegiai. E, politiniai pasiūlymai. Atskiras skyrius numatytas, vyksta nemažai diskusijų apie e, būtinas valdysenos struktūras, apie ES priemonių rinkinį. Taip pat reikia konkretizuoti viską labiau ir e, pademonstruoti, kaip atrodytų integruotas požiūris į politiką, į politikos priemonės. Mes norime akcentuoti e, darnumo aspektą visoje darbo tvarkė, reikia, kad jie tikslai atsispindėtų visose iniciatyvose, politikos priemonėse. Mes apsisprendėme penkis klasterius grupės politinės e, apibriežti, bet tai nėra baigtinis sąrašas. Mes e, tomis grupėmis, klasteriais bandome apibendrinti ir didžiausias problemas iššūkius. Matote keletą pavyzdžių, bet suprantame, kad valstybės narės panašaus požiūrio laikosi, rengdamos darnaus vystimosi ataskaitas, apibrėžiamos platesnės grupės ar klasteriai, pavyzdžiui, ekonominiai e, socialiniai aplinkos aspektai ir tada galima geriau grupuoti veiklą. Aš noriu tik tai parodyti, kad mes apibrėžėme penkis tokius klasterius ar grupės. Vienas bus skirtas darniai gamybai vartojimui, tai yra e, žiedinė ekonomika, e, bet e, tuo neapsiribojama. Kitas klasteris ar grupė visuomenė ir piliečių dalyvavimas, investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas, žmonės e, talentą, užimtumą ir socialinę įtraukti. Dar vienas klasteris arba grupė - energetika ir klimatas. Mm, tai yra susiję ir su kitais, kitomis rytėmis, politinėmis. Dar viena grupė - maistas, e, ūkininkavimas, žemės naudojimas. Ne tik apsiribojame bendrą žemės ūkio politiką, bet e, galvojame platesnę sistemą - maisto, maisto gamybą, importą, eksportą. Ir paskutinis elementas - sanglaudos politika. Tai yra penki klasterio grupės, kurias mes esame apibrėžę ir pateikėme e, pavyzdžių, tam tikrų rekomendacijų, E, kaip geriau integ taikyti integruotą politinį požiūrį. Dabar nesiplėsiu, bet norėjau paprasčiausiai pristatyti jums mūsų metodiką. Dėkoju. Ir penktasis skyrius. Norėčiau Patricija, sureaguoti tai, ką sakė Patricija pradžioje. E, pusę metų vyko gana intensyviai darbas ir mums pavyko kai ką paruošti, jeigu kas turėsite laiko per atostogas, daugiau negu 260 puslapių jau parengėme 30 e, narių Tai yra nuomonė, analizė, lūkesčiai, įvairūs variantai, rekomendacijos, nepaprastai e, platus turinys Ar mes visi vienodai galvojame? Ne, yra e, skirtingų nuomonių, visi esame skirtingose etapuose, reikės derinti daugą, susitarti dėl daugo, jeigu taip galima pasakyti, bet kas yra aišku, ką mes, ką mums pavyko jau sudėti į vieną uh, tam tikrą dokumentą. Tai mūsų rezultatas atspindi, kad bendras darbas yra labai svarbus ir manome, kad reikės dirbti toliau po 19 metų tam, kad būtų galima užtikrinti, jog ekspertinės žinios, empirinė patirtis prisidėtų prie ES strategijos e, dėl darnaus vystimosi tikslų. E, labai sudėtingas darbas laukia siekiant užtikrinti vientisumą politikos priemonių, kad pasiektume geresnius rezultatus. Taip pat noriu paraginti, pasakyti, kad mums e, reikia dirbti glaudžiau su komisijos generaliniu sekretorietu. Dirbome kartu ir e, įkūrėme specialų Europos darnumo apdovanojimą dirbame su pilietinės visuomenės atstovais, verslo atstovais, reikia, e, siekiame, kad kandidatai būtų pateikti iki rugsėjo vidurio ir mūsų manimų jau galėsime apdovanoti, apdovanoti e, laureatus e, kitų metų pirmąjį ketvirtį. Platformos nariai galės įvertinti tuos vyrus ir moteris, kurie dirba Europos Sąjungoje e, atitinkamosios srityse ir praktiškai e, paverčia praktiniais sprendimais darnaus vystimosi tikslus. E, tokiu būdu bus užtikrinta, kad darnaus vystimos tikslai nebus kažkoks nišinis išsigalvojimas Bruselėje, Niujorke ar kokioje nors uh, E, sosnė. Mes norime, kad būtų aiškiai parodyta, kaip dirbant sunkiai e, ar su džiaugsmu žmonės gali konkrečiai įgyvendinti tuos tikslus. Ir mes taip pat e, tuo raginsime tolesnį darbą, darbą platformoje. Aš minėjau, dėl ko reikėtų tą daryti. Hansas Timmermansas, kai pristatė įgaliojimus platformos narių, e, kalbėjo apie tai, kad reikia apgalvoti priemonės, kurios užtikrintų, kad darnaus vystimosi tikslai taptų ir piliečių nuosavybė, kad jie siektų juos įgyvendinti. Ir mes rengėme šį platų dokumentą, tikimės, kad po to, kai platforma susitiks spalio mėnesį, galėsime tą aptarti išsameu ar kitais metais. Bet svarbiausias klausimas yra toks. A, kiek tie darnaus vystimosi tikslai reiškia, ką nors piliečiams, vartotojams, vyrams ir moteriams, kurie dirba valdžios institucijose ar privačiame sektoriuje? nes tai turi būti su visų bendras darbas. Yra pasiūlyta uh, numatyti Europos metus darnaus vystimosi 26, 26 arba 27 metais. mes turėtume galvoti apie tai, kaip ateinančių 60-70 metų ES ateities sieti su e, taika klestėjimų lyderystę pasaulyje. Dėkuoju. Um, Labai ačiū. E, ačiū, kad parengėte tokius konkrečius pasiūlymus. Tikriausiai parlamento nariai turės klausimų. Toliau žodį suteiksiu kitam mūsų svečiui, ponui Marcel Hag. Jis yra politikos koordinavimo direktorius iš Europos komisijos generalinio sekretoriato. E, buvo raginama užtikrinti didesnį koordinavimą. Jūs tikrai žinote, ką planuoja komisijos pirmininkas, kaip atrodys tas apmąstymo dokumentas, kai jis pasirodys ar yra planas um, Rumunijoje e, vyksiančiame sustikime jį pristatyti Sibijų. Taigi žodis jums. Ačiū. Ačiū už galimybę. Darnus vystimasis yra numatytas ES teikimo sutartise ir yra Europos projekto šerdis. ES yra lyderė siekiant darnaus vystimosi ir ši komisija yra pasiryžusi tokią padėtį ir išlaikyti. Tikimės, kad ES ir toliau imsis lyderio vaidmens tvarumo klausimais pasaulio lygiu. Komisija įgyvendina e, darnaus vystimosi darbo atvarkę iki 2030 metų. Mes dirbame septyniomis kryptimis. Reikia prisiminti 16 metų lapkričio mėnesio komunikatą, kuris jau buvo pristatytas ir svarstytas. Taip pat ir šiame forume, tame komunikate komisija pristatė savo strateginį požiūrį, kuris yra štai toks. Reikia įtraukti darnaus vystimosi tikslus į ES um, prioritetus. Mes naudojamės geresnio reglamentavimo principais, kad pasiektume šį tikslą. Komisija neseniai pateikė pasiūlymą dėl daugiametės finansų programos. Jį rengdama, ji taip pat atsižvelgia į e, tvarumo tikslus pagal 2030 m. darbo atvarkę. Mes taip pat galvojame apie e, tolesnę viziją ir apie atskirų sektorių politikas po 2020 metų. Komisija rengia savo apmąstymų dokumentą, apie kurį jūs jau užsiminėte, ir e, įvairių suinteresuotų subjektų platforma taip pat prisideda prie šio dokumento rengimo. Taigi šis dokumentas nori pristatyti politinę viziją ir nori paskatinti diskusijas ir svarstymus. Mes siekiame platesnės diskusijos dėl ES ateities ir Junkerio vadovaujama komisija artėjant rinkimams į Europos parlamentą kitų metų gegužės mėnesį inicijavo tokią diskusiją. Tokios diskusijos tikslas taip pat bus pateikti rekomendacijas naujai komisijai, kuri bus suformuota kitų metų pabaigoje. Komisija, žinoma, tikisi, kad Europos parlamentas dalyvaus rengiant šį dokumentą ir vėliau jį svarstant. Mes tikimės, kad šis svarstymui skirtas dokumentas bus patvirtintas metų pabaigoje, kad turėtume pakankamai laiko jį išnagrinėti dar iki rinkimų 2019 m. gegužės mėnesį. Komisija yra įsitikinusi, kad uh, už šių tikslų pasiekimą yra atsakingi, esame atsakingi mes visi, taip pat ir suinteresuoti subjektai. Todėl komisija įsteigė šią įvairių suinteresuotų subjektų platformą, kuri prisidėtų prie darnaus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Buvo atrinkti 30 narių į platformą. Jie puikiai atspindi suinteresuotus subjektus. Platformoje dirba pilietinės visuomenės atstovai, nevyriausybinio organizacijų ir akademinės bendruomenės atstovai ir jie atspindi e, tūkstant darnaus vystimosi tikslų išorinius ir vidinius um, aspektus. Šiuo metu platformos uh, darbas yra skirtas uh, apmąstymo dokumentui parengti, kaip uh, ką tik buvo pristatyta. Ketvirtoji komisijos darbo kryptis yra susijusi su stebėsena ir ataskaitų teikimu. Stebėjimas, kaip yra įgyvendinama darnaus vystimosi 2030 darbo atvarkė, yra labai svarbu komisijai. Tai taip pat yra svarbu siekiant darnaus vystimosi tikslų. Komisija e, pasisako už griežtą priežiūrą, stebėseną, kuri leistų įvertinti padėtį. Komisija palaiko aukšto lygio politinio forumo darbą. Šis forumas taip pat yra sukurtas tam, kad prisidėtų prie tikslų peržiūros ir stebėsenos. Europos komisija ir toliau stebės, kaip yra įgyvendinami darnaus vystimosi tikslai ES. Tai reiškia, kad bus teikiamos nuolatinės ataskaitos dėl 2030 metų darbo tvarkės įgyvendinimo Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės pateiks bendrą apibendrinančią ataskaitą dėl susitarimo dėl vystimosi. Taip pat dėl um, darnaus vystimosi tikslų besivystančiose šalise. yra numatytas, numatyta renkti sustikimus, aukščiausio lygio vadovų sustikimus nuo 2019 metų. Taigi, bus parengtas dokumentas, vėliau vyks diskusijos dėl šio dokumento ir remiantis jomis bus sukurtas naujas ataskaitų teikimo mechanizmas New York'e. Komisija nuo praėjusiu metu teikia metinę ataskaitą dėl ES pažangos įgyvendinant darnaus vystimosi darbo atvarkę. Taip pat mes vadovaujamės Eurostato parengtais ir mums teikiamais duomenimis. Penktoji kryptis yra susijusi su Europos tvarumo apdovanojimu. Apie tai jau kalbėjo platformos nariai. Mes e, apie tai paskelbėme 2016 m. komunikate. Mūsų tikslas yra apdovanoti įkvepiančias iniciatyvas, kurios prisideda prie darnaus vystimosi tikslų siekimo, paversdamos tokius tikslus konkrečiamis galimybėmis. Taigi, birželio mėnesį mes ketiname skirti šį apdovanojimą ir iki rugsėjo 14 dienos dar galima pareikšti savo susidomėjimą. Žinoma, komisija džiaugtųsi, jeigu Europos parlamento nariai e, taip pat paskleistų žinę apie šį apdovanojimą savo rinkiminėse apygardose. Kalbant apie Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, komisija rengia savo strategiją dėl mm, CO2 emisijų. E, tokius įgaliojimus komisija gavo kovo mėnesį po tarybos susitikimo ir ši strategija bus pristatyta 19 metų pirmąjį ketvirtį. Komisija ketina pasistumėti į priekį šioje srityje ir pateikti savo dokumentą iki rugsėjo mėnesio, iki šių metų rugsėjo mėnesio. Komisija norėtų savo partneriams per COP24 susitikimą pareikšti, kad e, ji užsima planavimu. Strategijoje bus e, galvojama apie tam tikras e, politikos ir iniciatyvos sinergijas, taip pat ir apie darnaus vystimosi tikslus. Paryžiaus susitarimas ir 2030 m. darbo tvarkė yra susiję. Taigi komisijos pasiūlymas, kuris bus pateiktas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų strategijos, pasirūpins tuo, kad būtų sukurta sinergija. Taip pat komisija svarsto ir išorinius aspektus. Komisija tikisi, kad mm, ES laikysis lyderio vaidmens dėl darnaus vystimosi tikslų. Mūsų tikslas yra e, skatinti darnų vystimas ir kovoti su klimato kaita. Pasaulinė strategija dėl užsienio ir saugumo politikos e, numato kryptis dėl išorinių veiksmų, taip pat e, jie yra aiškiai susita su 2030 m. darbo atvarkė. 17 m. birželio mėnesį buvo sutarta dėl e, vystimosi konsensuso. Aukšto lygio politinis forumas pademonstruos, kad ES yra įsipareigojusi įgyvendinti 2030 m. darbo atvarkę. Labai svarbu įgyveninti veiksmus tiek vietoje, tiek tarptautiniu lygiu. E, komisijos narys Vela ir Mimica kartu su Europos parlamento valstybių narių ir išorės veiksmų tarnybų delegacijomis e, perėmė lyderio vaidmenį. Baigdamas norėčiau akcentuoti, kad per trejus metus nuo 2030 metų darbo tvarkės patvirtinimo mes išlaikėme pagreitį, daug šalių, e, verslo įmonių ir visuomenės narių skiria daug dėmesio darniam vystimuisi. Akivaizdu, kad e, reikia daugiau veiksmų kad e, būtų įgyvendinti darnaus vystimosi tikslai. Ir žinoma, reikia veiksmų ir po 2030 metų. Norėčiau Jūs patikinti, kad komisija ir toliau imsis lyderio vaidmens darnaus vystimosi srityje tiek ES, tiek ir tarptautinių lygių. Pone pirmininkė, Aš norėčiau e, kreiptis į kolegą Frontinę iš DEFCO generalinio direktorato, kad jis išsamiau pakalbėtų apie išorinį matmenį. Taip, e, parlamento nariai jau 40 minučių laukia, negalėdami užduoti jums klausimų. Be to dar turime svečių ir iš UNEP. Gal jūs norėtumėte sureaguoti po e, parlamentarų pasisakymų? Gal pirmiausia, suteikime žodį parlamento nariams, o po to leisime jums pasakyti, ar jums taip tinka. Nes tikrai kolegos nekantrauja, nes turi išeiti į kitus e, posėdžius ir turi tikrai nemažai klausimų. Ponas Thierry Liukas iš UNEP, prašom, penkias minutės jums. Thank you, Madam Chair, and, and I'll be brief in my intervention. Ačiū pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai Norėčiau e, padėkoti už galimybę e, ir jungtiniams tautams išsakyti, e, pateikti keletą faktų. Mūsų generalinio sekretoriaus Gutierės ataskaitoje apie tvaraus vystimosi tikslus parašyta, kad Europa turėtų padaryti dar daugiau, mes turėtumėm dirbti skubiau. E, e, na, neturėčiau jums primin, primindinėti klimato kaitos darbo tvarkės, apie tai kalbė, kalbame kiekvieną dieną, tai kas buvo pasakyta visiškai teisinga. Bet dabar turiu pasakyti, kad mus ištiko tvaraus vystimosi krizė ir e, šios dienos diskusija yra tikrai būtina. Kalbant apie tvarų vystimas, iš tikrųjų reikia dėti labai daug pastangų. Taigi, kaip sakiau, mes esame parengę ataskaitą. Džiaugiuosi, kad kitą savaitę į New Yorką vyks e, kompetitinga delegacija Vygo ir Defko. Reikia pasakyti, kad milijonai žmonių e, visame pasaulyje dar negali e, pasinaudoti tualetais, jiems trūksta ar švaraus vanduo Labai daug nešvaraus vandens patenka tiesiai į ežerus, jis yra nevalomas, tai yra apie 80 procentų vandens. Dabar dėl švarios energijos turiu pasakyti, kad 3 milijardams e, žmonių, 3 milijardai žmonių dar naudoja iškastinį kūrą, e, tokią kaip anglį, e, maistui pasigaminti, ypač daug tokių žmonių Anglijoje, atsiprašau, Afrikoje. Ir ES dar yra sunaudojama žymiai per daug iškastinio kūro. Toliau 11 tvarus tikslas mažinti skurdą. Čia diskusijose dalyvauja ir e, Europos Sąjunga. Reikia pasakyti, kad miestuose, visose miestuose didėja vaikų skurdas. Miestai sunaudoja apie 60-80 procentų visos energijos. Jie sudaro apie trečdalį teritorijos. E, taip pat ne visi piliečiai gali gauti švaraus vandens, tai daro neigiamo poveikio jų sveikatai. Toliau 12 e, e, tikslas. Dėl kovos su vaikų skurdu ir um, užterštų orų. Taip pat reikia pasakyti, kad nemažai maisto yra iš, išvaistoma. Vien tik tais, kiek Europoje maisto išvaistoma, būtų galima išmaitinti praktiškai visą Afrikos kontinentą. Taip pat uh, dabar vis daugiau prarandama dirbamos žemės. Uh, Taip pat yra prarandama ir daug biomasės. Pavyzdžiui, vien tik Vokietijoje jos prarandama 70 procentų. Per trejus metus, ką Europos Sąjunga pasiekė, dar nepakankamai. Visų pirma, Europos Sąjungai reikia tinkamų kriterijų pasiekimams matuoti. Apie tokius e, e, kriterijus e, reikia informuoti, kad ir kiti apie tai žinotų. Toliau labai svarbus yra universalūs e, principai. Reikia jau dabar tokių principų, reikia ir e, imtis ir skubių veiksmų. Aš tikiuosi, kad ir Europos komisija e, šioje srityje dirbs ir mes jungtinėse tautose. Noriu padėkoti ir ponui Autala už nuveiktą darbą Europos parlamente. Tai svarbus veiksmai. Na Taip pat ir visus ES piliečius reikėtų įtraukti šį procesą. Tai yra svarbu, norint sukurti šviesę ateitį, ateities kartoms. Taip pat svarbu dirbti ir daugia šalėse platformose. Nepakanka pateikti apmąstymams skirtą dokumentą. Tai krizės neišspręs. Mes su nekantrumu laukiame bendradarbiavimo su ES institucijomis, tikimės, kad pavyks pasiekti pasaulinės pažangos. Ir tikimės, kad ES prisims lyderės vaidmenį. Ačiū. Labai ačiū už pateiktus skaičius. Būtų labai gerai, tikrai labai gerai, kad pasidalinote tas tais faktais, mes juos gavome ir raštu, taigi išplatinsime ir kitiems kolegoms. Dabar ponia Valijana, bendra pirmininkė. Ačiū. Na, o dabar tie kolegos, kurie klausėsi diskusijų, gali išsakyti ir savo poziciją. Visų pirma, ponas Lyts. Ačiū. Aš esu Anne Leeds iš socialdemokratų frakcijos, atstovauju Vokietiją. Kartu su ponia Makeven dalyvavau e, neseniai vykusiuose susitikimuose New York'e. Labai ačiū visoms susijusioms pusėms, platformai. Tikrai esu dėkingas ponui Lukas už jo aiškius žodžius, už tai, kad jis sakė, kad Europa taip pat turi prisijungti. Komisija tyravosi, ar mes pasiekime tos tvaraus vystimosi tikslus. Aš taip nemanau. Mes jau turime tam tikrų indikatorių, bet jie nėra pagristi išorės faktais. Mes vis dar mokomės, kaip sukurti ataskaitų teikimo sistemą. Kaip jūs sakėte, svarbu užsibriežti tikslą ir sugebėti tą tikslą pasiekti. Kiekviena diena yra svarbi, taigi mes turime prisijungti. Noriu dar kai ką pasakyti. Visų pirma, dėl apmąstymams skirto dokumento, kaip sakėte, darbas vyksta. Uh, Buvo teirautas, ar Europos parlamentas irgi galės įsijungti šį procesą iki metų pabaigos. Mane tai irgi labai domina. Buvo minėti keli ramščiai, aplinkos ramstis, socialinių teisų ramstis ir taip toliau. Valstybės narės praeisiais metais taip pat paskelbė savo tikslus. Jie buvo gana įdomus. Estija ir Danija pateikė tikslus dėl tekstilės teikimo, teikimo grandinės Komisija taip pat e, pareiškia, kad ji dirba šios rytie, bet niekada nepasirodė jos e, iniciatyva. Keli komisijos e, direktoratai galbūt taip pat turėtų prisijungti valstybės narės tokios kaip Niderlandai, Vokietija jau vykdo su tekstilė susijusias iniciatyvas, bet komisija viską tarsi blokuoja. Vienas iš svarbiausių klausimų yra ir vartojimas. Ne, ne tik Europoje, bet ir kitose žemynuose. Sakėte, kad 2015 metais buvo tvaraus vystimosi metais, na, o šiais metais e, nekažin kiek pavyko pasiekti e, kultūros rytyje. Dabar vykdomos iniciatyvos su kai kuriais miestais. Uh, kitas etapas prasidės po 25 metų. Labai svarbu, kad ir regionai dalyvautų. Europos parlamentas turėtų paraginti 2022 ar dar kažkokius metus paskelbti tvaraus vystimosi tikslų metais. Uh, Mes dabar tikrai atsiliekame, kaip kad sakė ponas Lukas, ir mes tikrai turėtumėm pasinaudoti esamą progą. Ačiū. Much, um, now, uh, Ačiū toliau, pane Šlain. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Išklausiausi prezentacijas turiu prisipažinti, kad turiu įvairių minčių. Kalbėdama apie daugiametę finansinę perspektyvą, komisija praleido galimybę 2030 m. darbo atvarkę panaudoti kaip e, tam tikrą politinį pagrindą nori, e, tam, kad būtų galima įvertinti, e, kaip įgyvendinama politika. Nepakanka paminėti tuos tikslus. To nepakanka. tas vienint, to vieninteliu instrumentu, kurį minėjote, panašu, kad siekiama vien tik tais politinių prioritetų, o ne e, realių e, poreikių. Taigi tie tvaraus vystimos tikslai yra kaip tam tikras darbo pagrindas, framework. Jie nurodo, kuria kryptimi mums reikia eiti. Norime, kad naujoji finansinė uh, E, programa būtų stipresnė, kad jie atspindėtų ES įsipareigojimus pasiekti tikslus iki 2030 metų. Aš ne pirmą kartą jau tai sakau, aš esu susirūpinusi. Mes visi dalyvavome 2015 metais, kai buvo patvirtinta darbo atvarkė. Mes visi labai e, teigiamai vertiname turimės galimybės, bet tiesą sakant, dabar pasaulis visiškai kitoks. Įvyko e, multilateralizmo krizė E, didelės šalis e, bando atsisakyti savo įsipareigojimų. Taigi ES turėtų būti lyderė. Jeigu taip neatsitiks, tai tuomet bijau, kad nebus pakankamai politinės valios ir pakankamai išteklių tuos, e, pasiekti tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėme. Na ir dabar uh, E, e, tas lėšas, kurios anksčiau buvo skirtos tvariam vystimuisi, bandoma panaudoti kitiems trumpalaikiams tikslams, tokiems kaip migrantų srautų valdymas. Taip pat kyla problema ir dėl atsako. Mes nuo pat pradžių uh, prašėme, kad būtų e, suformuota e, visą apimanti europinė strategija tikslų pasiekimui, bet kol kas tokios strategijos dar nėra. Reikia geresnės koordinacijos ES lygmenio, taip pat ir kelrodžio plano tikslams pasiekti. Taip pat reikia ir stebėsenos mechanizmų su indikatoriais, e, kuriais tikrai būtų galima išmatuoti, kiek dar liko iki tikslų pasiekimo. Taip pat indikatoriai reikalingiau pasiektai pažangai pamatuoti. ES turėtų įvertinti vykdomos politikos poveikį e, vystimosi politikai, o taip pat ir besivystančiom šalims taip pat ir iš fiskalinės pusės. Taip pat reikia palaikyti nuolatinį dialogą su pilietinė visuomenė, e, tam, kad ir ji dalyvautų šiame procese. Aš, pasis, aš tikrai džiaugiuosi, kad uh, E, džiaugiuosi tą būsimą platformą. Tikiuosi, kad e, tai bus galima atsižvelgti į vairių susijusių pusių idėjas. Nenoriu kalbėti per nelik e, liūdnai, bet turiu pasakyti, kad mūsų per mažai. Per mažas skaičius tų, kurie dalyvauja diskusijoje, mes turime įveikti tylą. Mums šie klausimai labai rūpi. Jie rūpi ir e, e, komiteto pirmininkai. Mes dar turime kelią mėnesių tam, kad e, sukurtumėm tokią iniciatyvą, kuri paragintų ir kitus prisimti atsakomybę už tikslų pasiekimą. Įsivaizduokime, ką mes galime padaryti. Mes galime siūsti informaciją ir kitiems, tikrai turime puikios medžiagos, grafiškai pavaizduotos medžiagos apie tos e, tikslus ir mes iki mūsų kadencijos pabaigos dar tikrai galime nemažai padaryti. Dėkui už tokį entuzijazmą, panas Dans. Pritariu Eli vertinimams. Aš taip pat E, suprantu, kad galime būti nepatenkinti, bet taip pat suvokėme, kokie laukia mūsų iššūkiai. Turime galvoti, kaip užtikrinti darnumą kiekviename lygmenyje priimant sprendimus Europos institucijose ir visuose formuose. Buvo labai malonu išklausyti jūsų pasisakymų, labai ačiū ir taip pat labai malonu skaityti apie tai, kas ketinama daryti stebėsienos srityje. Savanoriškos nacionalinės ataskaitos iš vis dėsnio skaičiaus narių e, labai nedaug valstybių narių nebus pateikusios ataskaitų iki kitų metų. Taigi galime tuo tik pasidžiaugti. Aišku, mastas mūsų uždavinių yra didžiulis. Pirmą kartą tokia platforma susitinka platformos atstovai parlamente. Jaus atstovai pirmą kartą pas mus atvyksta, aš parlamente rengiu pranešimą dėl darnausio vystimosi tikslų ir viena iš mūsų rekomendacijų yra tokia, kad parlamentui būtų numatyta galimybė dalyvauti šioje platformoje įvairių subjektų ir aš esu kėlęs šį klausimą komisijoje ir kitur, bet man buvo pasakyta, kad bus e, galimybė palaikyti ryšius formalius. Bet aš, kalbėdamas apie darnaus vysimus tikslus, noriu dar kartą pakartoti, kad mes norime pereiti į kitą kokybinę etapą. E, dėl penkių metų politinio ciklo, kad reikia išeiti iš jo. Labai tai svarbu būtų, nes atsiranda ir egzistencinių grėsmių, ne tik dėl tam tikrų politinių priemonių, bet ir e, tam tikrų institucijų veiklos. Kit... Kitais metais e, vyks rinkimai, dėl to nevyks delegacija imtinės tautas kai jungtinėse tose bus pristaita pažanga. Aš nežinau, kaip mums e, išsiveršti iš to penkių metų politinio ciklo, kaip užsitikrinti dalyvavimą kitais metais, pavyzdžiui. Regionų komiteto atstovas minėjo apie tai, kad reikia duomenų ir rodiklių. Bet e, ar Eurostatas neteikia tokių duomenų, ar atitinka savo įgaliojimus? Galbūt reikia pasižiūrėti į jo veiklą ir į kitus modelius. Dėl daugiametės finansinės programos darnumo aspektas, komisija apie tai kalbėjo, bet mano nuomonė yra visiškai kitokia. Mano nuomonė tai puikus pavyzdys, kur, kuris rodo, kad trūksta politinio nuoseklumo pavyzdžiui, kastinio kūro e, naudojimo e, skatinimas, kai kur mes e, nepakankamai taip pat kalbam apie tai, kad reikia atsisakyti kenksmingo ar žalingo, žalingų biodegalų naudojimo. Tiksliau, jeigu tai kenkia aplinkai. Yra, aišku, daug ir pozityvių dalykų, bet mums reikia dar labai daug ką mm, padaryti, kad, norime, kad, nor, kad įvykdytume tuos tikslus, apie kuriuos kalbame. Dabar ponia Hautela. Dėkoju. Manau, kad jūs abi e, labai e, puikiai pasielgėte suorganizuodama šią diskusiją. Mes e, dabar turėtume pagalvoti, kaip E, mes turėtume 30 e, metų darbo tvarkę e, įgyvendinti, kaip siekti tikslų. Mohamedas, generalinės sekretorijos pavaduotojas, lankėsi pas mus, jisai mm, kalbėjo apie parlamento svarbą. Ir mes dėl to turime galvoti, kaip viską deramai padaryti. Aš žinau, kad jūs kalbėjote apie įvairias galimybės užtikrinti gyvendinimą strategijos. Bet mes tikrai nebegalime elgtis kaip visada, ką darydavome ir turime išeiti iš savo izolacijos ne tik e, per daugiametę finansinę programą, buką tik kalbėję kolegos apie tai užsiminė. Aš manau, kad galbūt e, gyvybingiausias mechanizmas, e, apie kurį kalbame ir abi pirmininkės, ir aš ir kiti apie tai kalba, būtų toks, jeigu, pavyzdžiui, įgyvendinimas būtų siejamas su patirtimi įgyta Europos semestro kontekste reikia dirbti bendrai, reikia nepamiršti ne vienos sektorius, bet e, realistiškiausias modelis būtų, kad aplinkos saugos ir vystimosi komitetai uh, E, imtųsi koordinavimo veiksmų. Taip pat labai gerai, kad e, kitą savaitę lankysties aukšto lygio e, forume ir galėsime pasižiūrėti, kaip viskas praktiškai gyvendinama. Kitas svarbus klausimas, kaip užtikrinti, kad mes elgsimės nuosekliai tiek viduje, tiek išorėje gyvendami darnaus vystimosi tikslus. Nes kartais tos dvi sritys nutolsta ir kitais metais komisija aukšto lygio politikos forume apie išorės dimenciją pateiks ataskaitą. Ar tikrai taip yra? Man atrodo, kad tai yra nesusipratimas Manau, kad reikia kalbėti bendrai apie vidinį ir išorinį gyvendinimą. Aš taip pat manau, kad kitą rudenį galbūt būtų visai gerai parlamentui surenkti diskusiją su nacionaliniais parlamentais, nes gali būti, kad jau valstybės narės įgyventina gerą strategiją. Žinau, kad Vokietijos parlamentas atitinkamai dirba ir mes, bent jau du komitetai galėtume pareikšti iniciatyvą surenkti uh, susitikimas su nacionaliniu parlamento atstovais. Visi taip pat suprantame, kad visi darbai yra labai e, skubus. Pone Hazenkamp. Dėkoju, pirmininkė. aš, e, norėdama išreikšti solidarumą su vertėjais, kalbėsiu olandiškai jeigu mes tikėsime vyriausybėmis, tai viskas vyksta gerai. Jau baigėme pasiekti visų tikslų. Paimkime mano šalį, Niderlandus. Bet vis tik tai nei ji, nei daugelis kitų neužtikrina tų darnaus vystimosi tikslų. Kalbėkime apie skurdą, atsinaunančius energijos šaltinius, žemės ūkį labai nedidelė dalis yra ekologinė žemdirbystė, taip pat CO2 ar šiltnamio efekto dujų išmetami atmosferą tiek nemažiau kaip e, kitos valstybės narės. Ir aš norėčiau, kad mes kalbėtume apie vystimosi tikslus ir konkrečiai 12 tikslą. Reikia uh, kurti tokią e, vartojimo sistemą, kuri būtų darni. Žiedinė ekonomika yra labai gerai, bet jos nepakanka. Mes turime gyventi darniai. Pavyzdžiui, valgome dabar kiek mėsos ir žuvies, tai planeta yra pražutinga, milijonai gyvūnų biopramonė kenčia, e, ūkininka, jūlinkystė intensyvi. E, Žinome, kad e, antibiotikai, pesticidai, kitos medžiagos yra e, labai plačiai vartojama ir tai kenkia žmonėms. 70 procentų geriamo vandens pasaulyje yra naudojama gyvulinkystėje. Kilogramas mėsos kainuoja tu, ir yra lygų tūkstančių litrų vandens mėsos vartojimas reiškia, kad 30 procentų dėl to e, emisijų atsiranda CO2 ir 10 milijardų žmonių būtų galima e, ramiai išmaitinti naudojant tik daržovės. Ir taip pat nereikėtų mums e, trašų tiek daug. Dar vienas dalykas, e, reikia galvoti apie augalinės kilmės maistą daugiau, ne tik e, gyvulinkysės produktus, reikia galvoti apie kitokią e, mytybą, nes kitaip nepasieksime to 12 tikslo. Mums tam reikia naujoviškos žemės ūkio politikos. Mūsų kom, tas žem, Žemės ūkio komitetas palaiko gyvulininkystę, bet tai šis įtisėsi su šeštuoju tikslu. E, kalbu apie vandenį, kuris užterštas nitratais, upes užterštas fosfatais. Europos žuvininkystės planai, jie tik tai skatina perteklinę e, žvejybą ir netgi įteisina tokią, tokį žvejybos būdą pasižiūrėkime į planus Šiaurės ir Baltijos jūroms. Ir ką iš tikrųjų darys komisija, kad atsižvelgtų į tokios žuvininkystės ar gyvulininkystės praktiką ir kaip tai sies su darnių vystimusi. Ačiū. Pone Makavan, taip pat jūs turite klausimą ar pastabą prieš baigiant užduoti klausimus. Aš turiu klausimą komisijai. Daug kolegų kalbėjo, turiu keletą klausimų komisijai ir pati. E, tačiau savo pamastymais pasidalinsiu pabaigoje. Dėl to, ką komisija pristatys 19 tai metais, būtų gerai aiškiai žinoti, ką komisija ketina pristatyti aukšto lygio politinio forumo metu. Mes įsivaizduojame, kad bus kalbama apie išorinius ir vidinius aspektus kartu. Kolegos iš Junktinių tautų, iš UNEP sakė, kad norint įgyvendinti, pamatuoti, ar įgyvendinami tikslai, reikia tam tikrų rodiklių. Taigi, ar komisija yra parengusi tokius rodiklius? Valstybės narės šiais metais arba kitais metais jūs bus atlikusios savanoriškas peržiūras. Ar komisija ketina peržiūrėti tokius nacionalinius dokumentus, juos palyginti ir vėliau teikti savo pasiūlymus, kad paskatintų valstybės narės veikti ir toliau. Taigi svarbu ne tik perduoti informaciją, svarbu ją lyginti, svarbu ją analizuoti. Anelits labai svarbu aspektą paminėjo. Šiuo metu kyla iššūkių daugiašališkumui, pasaulis žiūri į ES ir tikisi, kad ES imsis lyderio vaidmens šiuo klausimu. Aš taip pat e, e, sakiau, kad ir ponas Frontinė iš DEFCO generalinio direktorato e, turėtų pasisakyti, bet jūs gal patys susitarkite kartu su ponu Hag, nes Hag yra atsakingas už koordinavimo darbą, už tai, kas bus pateikta Liepos mėnesį, bet DEFCO generalinis direktoratas taip pat turės atlikti savo vaidmenį. Taigi Gaspar Frontinį pirmiausia. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Keletas žodžių dėl ataskaitos susijusios išoriniais aspektais. Tai yra ataskaitos dalis. Tai aišku. kaip žinia, išorinės dalies įgyvendinimas buvo susijęs su dėrybomis ir naujų bendruoju sustarimu dėl vystimosi. Tai yra pagrindas mūsų vystomai politikai ir jis apriepia tiek ES, tiek valstybių narių gebėjimus ir tam taip pat pritarė Europos parlamentas. Šiuo metu mes perkeliame visą tai į savo programą, į rengiamas ataskaitas, į tarptautinius susitarimus. Vienas iš jų pakeis dabar egzistuojantį kotonų susitarimą. Taigi mes rengiame bendrą apžvalgos ataskaitą ir toje ataskaitoje pristatoma kaip ES kartu su valstybėmis narėmis padeda besivystančioms šalims įgyvendinti 2030 m. darnaus vystimosi darbo atvarkę ir bendrai susitarimą. Mes vadovavomės visą turimą informaciją finansiniais duomenimis, taip pat turimais rezultatais, taip pat kreipsimės į valstybės narės dėl būtinos papildomos informacijos. Tai yra bendrai su valstybėmis narėmis rengiama ataskaita ir ji gali turėti įtakos nacionalinėms savanoriškoms peržiūroms turiu pasakyti, kad dėl darnaus vystimosi e, tikslų mes teiksime bendras ataskaitas. Ir aš tikiuosi, kad tai atsispindės nacionalinėse savanoriškose e, peržvalgų ataskaitose. Buvo klausimas dėl darnios politikos vystimuisi, dėl išorinių ir vidinių aspektų. Turiu pasakyti, kad mes norime prisitaikyti labiau prie 2030 metų darnaus vystimosi darbo atvarkės ir mes norime šiuos aspektus įtraukti į prastinius komisijos darbo metodus. Mes naudojamės dabar egzistuojančią tarp žinybinę e, grupę. Ir mes tikimės, kad toks darbo metodas bus veiksmingesnis ir politikos darna vystimuisi bus pasinaudota siekiant darnaus vystimosi darbo atvarkės. Ačiū. Dėkoju. Ponas Gaspar labai aiškiai kalbėjo. Aš tik noriu pabrėžti, kad kalbant apie 2019 metų ataskaitą ir aukšto lygio politinį forumą, apie tai bus rašoma e, apmąstymams skirtame dokumente, taip pat ir apie politinį pagrindą. Ataskaita bus e, bendra, jie prieps tiek išorinį, tiek ir vidinį matmenį. Šiuo metu mes vis dar svarstome dėl e, ataskaitos formos. E, tai yra bendra Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos ataskaita. Šiuo metu dar neturime sprendimų, taigi jums teks šiek tiek luktelti. Bet e, be jokios abejonės mes jūs informuosime apie e, savo ketinimus. Na, greta apmąstymams skirto dokumento mes svarstome ir stebėjimo programą ir siekiame ją tobulinti. Mes negalime e, patys sukurti tikslų, tikslai yra politiniai, jie yra susiję su aukšto lygio politiniais sprendimais. Jūs apie tai puikiai žinote, kadangi buvo svarstomas tikslų klimato kaitos rytyje klausimas, taigi tam reikalingos politinio lygio diskusijos. Šiuo metu mes kaip tik galvojame, kaip tinkamiausia būtų tokias diskusijas surenkti. Aš nenorėčiau, kad būtų sumenkintas Eurostato vaidmuo stebėsenos srityje. Kalbu apie pažangą įgyvendinant e, darnaus vystimosi tikslus. Eurostatas e, kaupia statistinius e, duomenis. Ir Eurostatas kaupia duomenis ne tik ES, bet ir valstybių narių lygių. Tokie duomenys yra apibendrinami ir apibendrinami Aš e, norėčiau paraginti jūs e, na, nekritikuoti Eurostato. Eurostatas e, intensyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su nacionaliniais statistikos biurais. Pirmininkė, labai ačiū. Na taip, tikslus nustatė jungtinės tautos. Tačiau e, kiekvienas darnaus vystimosi tikslas e, turi dar ir uždavinių. Taigi mes žinome, kokie yra tie uždaviniai, tačiau klausimas yra rodikliai pažangai pamatuoti. Ir žinoma, mes, e, mums yra žinomas Eurostato darbas. Svarbiausia yra nerinkti statistinius duomenis, bet juos panaudoti, pritaikyti, palyginti, aiškiai suvokti, kokia yra situacija, ką daryti su atliekomis, pavyzdžiui. Junktinėje karalystėje, mano e, šalyje, e, mes eksportuojame plastiką į neturtingas šalis, taigi kokių veiksmų mes imamės. Ar politinių lygių yra sprendžiama dėl e, veiksmų, taigi svarbu ne tik surinkti duomenis, svarbu kažką daryti. Taigi, kai gausime apmąstymams skirtą dokumentą, aiškiai matysime, ką ES ketina daryti. Taigi, New York'e buvo nutarta dėl tikslų, dabar svarbiausia jų siekti ir demonstruoti lyderio vaidmenį. Taigi, mums yra svarbi ES ateitis, po 19 metų artėja svarbus e, aukščiausio lygio sustikimas Rumunijoje, mes e, turime pasiūsti aiškę žinę pasauliui. Kolegos, manau, kad e, turėsime baigti šios dienos pasvarstymus. Noriu padėkoti svečiams. Heidi Hautola buvo teisi, turime pagalvoti apie tai, kaip dirbti ateityje. Ir kai delegacija grįž iš New Yorko, mes turime pagalvoti, koks galėtų būti jos indėlis į apmąstymams skirtą dokumentą. Nes jeigu apsvarstymo dokumentas pasirodys tik po kalėdų, turėsime likę, mums bus likę labai mažai laiko. Taip pat e, turėtume pakviesti komisijos narį Timermansą į parlamentą, galbūt į plenarinį posėdį, kad jis e, pakalbėtų išsamiau apie tai, kaip yra rengiamas e, šis dokumentas. Taigi būtų gerai, kad parlamentas būtų įtrauktas į šį darbą. Mes taip pat galime perduoti visą šią informaciją nacionaliniams parlamentams. Taigi svarbiausia yra bendros politinės pastangos visose šalise. Taigi ačiū Jums, dėkoju komisijos atstovui iš generalinio sekretoriato, dėkoju DEFCO generalinio direktorato atstovui, ponui Frontini, už jo pristatytą darnų požiūrį. Taip pat e, ačiū, kad kalbėjote apie tą apibendrinančią ataskaitą ir užsiminėte apie tai, kada jį pasirodys. Dėkoju e, kviesniams svečiams. Pone Valijan, ar norėtumėte papildyti? Aš prisijungsiu prie jūsų, padėkodama visiems. Dirbsime ateityje. Mūsų dar daug kas laukia. E, tačiau, žinoma, lauksime jūsų ataskaitos po New York'e vyksančio susitikimo. Dar kartą ačiū. Pirmininkė dėkoja visiems, taip pat ir vertėjams.